bendradarbiavimo. Na ir aišku, mes turime sukurti, e, kurti tą draugiškesnę vartotojų skaitmeninę e, rinką Europoje. Ačiū komisarui už baigiamosius žodžius. Baigiame diskusiją. Balsuojame bus rytoj 12 val. Ponios ir ponai, posėdis bus tęsiamas rytoj nuo 9 ryto iki 2 valandos po pietų o darbo tvarkė yra paskelbta parlamento svetainėje. Na ir galiausiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijoje tokiu vėliu metu ir pirmininkas padėkoja vertėjams.